Ir dabar mes pereisime prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra prie komisijos pareiškimo dėl valandžio 8 dienos Europos teisingumo teismo sprendimo dėl duomenų saugojimo. Pirmiausia, aš norėčiau suteikti žodį komisijos nariai poniai Malstrom. Ačiū ponė pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios, labas vakaras ir dėkoju Jums už šią galimybę aptarti Teisingumo teismo sprendimą, kuris buvo priimtas prieš porą dienų. Komisija džiaugiasi, kad pagaliau Teisingumo teismas e, įnešė aiškumo dėl duomenų suaugojimo direktyvą. E, teismo nuosprendis patvirtina kai kurias kritinės e, komisijos atlikto 2011 metais šio direktyvos vertinimo pastabas. Teismas nusprendė, kad duomenų saugojimo direktyva ne, uh, netitinka proporcingumo principo ir kad ji turėtų turėti daugiau saugiklių. Yra ir kiti klausimai, kuriuos paminėjo teismas, tai yra prieiga prie duomenų, jų duomenų naudojamos nacionalinių institucijų, e, kova su organizuotų nusikalstumamu, duomenų saugojimo laikas ir duomenų saugojimo vieta ir taip pat būtinybė e, ats, e, geriau kategorizuoti, kas ką, kokią veiklą užsiemė e, ir priklauso nuo to, kokio rimtumo yra jų e, e, įtarimas nusikaltimas. Be to teismas mano, duomenų apsauga, duomenų saugojimas kaip toks nepažeidžia asmenų teisų. Teismas pabrėžia, kad būtina geriau atsižvelgti ir laikytis proporcingumo principo. Teismas taip pat pripažįsta, kad galima pateisinti tam tikrus pagrindinių teisų apribojimus, e, kovojant su organizuotų nusikalstamumu ir terorizmu. Komisijoje mes jau pradėjome e, e, pamastymus apie tai ir reikėtų pateikti naują teisėją, kurios pasiūlymą. Ir tokiu atveju tokį pasiūlymą pateiktų kita komisija. Šis sprendimas taip pat parodo, kad mums reikia reformuoti duomenų saugojimo sistemą ir ypatingai tą direktyvos projektą, kuris yra skiriamas teisės, teisės saugos pareigūnams. Dėkoju, o dabar žodį suteikiu ponui Weberiui. Gerbiamas pane pirmininkė, gerbiama komisijos narė, kolegės, kolegos, pirmiausia dėl sprendimo. Manau, kad Europos teisingumo teismo e, sprendimas rodo, kad Europa yra e, užaugusi. Politikai e, nusprendžia, taryba, Europos parlamentas Tačiau e, teismas kontroliuojamas ir labai teisinga, kad mes, kaip e, teisės aktų leidėjai, esame kontroliuojami. O mūsų piliečių pagrindinės teisės gina Europos teisingumo teismas. Ir e, teismo siunčiamas signalas yra labai teigiamas. Aš tai noriu pabrėžti. Nacionaliniai teismai turėtų taip pat atpažinti šį signalą, ypač Karlsruhe esantis Vokietijos konstitucinis teismas turėtų e, suprasti, kad ES teismų sąranga ir institucinė sąranga e, veikia. Sąjungos pagrindinių teisių hartija tampa itin svarbi ir mes įsigaliojus Lisabonos sutarčiai turime didžiuotis šią hartiją, jo labiau, kad jie apsaugo mm, asmens laisvę, privataus gyvenimo laisvę, religijos ir mm, žodžio laisvę. Mes galime didžiuotis visų katalogų, kurio, kuris yra saugomas E, pagrindinių teisių hartijos. Tačiau, kolegės kolegos, vis dar egzistuoja didelė problema. Šita problema e, yra teroro grėsmė. Teroro grėsmės nėra panaikintos, dėja jos egzistuoja ir toliau žūsta daug žmonių Europoje. Daug skaudžių likimų, daug nukentėjusių šeimų ir valstybės valstybės užduotis yra apsaugoti nuo šio teroro. Todėl EPP frakcijos vardu noriu pabrėžti, kad teroro grėsmė niekur nedingo. E, Teroras, kaip ir praėjusiais metais, taip ir dabar, yra, e, vyksta per modernes priemonės, kartais bombos yra aktyvinamos elektroninėmis priemonėmis. Mano tėvinėje Vokietijoje, Vokietijos kriminalinės tarnybos Išvadose aišku tai, jog būtini kai kurie ryšių duomenys, e, bandant užkardyti terorizmo veiklą. Todėl būtina atlikti direktyvos peržiūrą. Komisijos nariai pabrėžė, kad ši direktyva e, turi teisę saugoti duomenis, tačiau teismas pabrėžė, kad reikia numatyti tam tikras sąlygas. Todėl mes iš komisijos tikimės, kad ji greitų laiku pateiks tokį pasiūlymą, kuriame atsispindės Europos teisingumo teismo sprendimo pastabos. Tai yra duomenų e, saugojimo trukmė, Taip pat mažiausias e, saugojimo trukmės terminas, jo pakeitimas, e, taip pat duomenų naudojimo tikslų apribojimas bei e, galimybė kontroliuoti, kaip yra laikomasi apsaugos ir saugumo reikalavimų. Komisijos kadencija baigsis tik spalio mėnesį kai parlamentas skirstytis naujiems rinkimams, komisija dirbs ir toliau, todėl noriu kreiptis į komisiją prašydamas, kad ji renktų naują pasiūlymą. Ir pagaliau paskutinis argumentas, kodėl mums reikalingas naujas pasiūlymas. Nacionaliniai teisės aktai ir toliau galioja ir kas nori, kad mums pavyktų apsaugoti duomenų apsaugą ir pagrindinės e, piliečių teisės ES lygmenių, tam yra reikalingi ES teisės aktai. Negalime leisti, kad kiekviena valstybė laikysis atskirų skirtingų savo standartų apsaugodama duomenis. Ne to siekiame. Todėl EPP frakcija pirmiausia gerbia pagrindinės žmogaus teisės, mes gerbime teisingumo teismo sprendimą, tačiau suvokiame, jog ši direktyva yra reikalinga, kad valstybė nebūtų akla kovodama prieš terorizmą. Ačiū. Ar jūs priimsite mėlynąją kortelę iš pono Murphy? Thanks, Ačiū, panė pirmininkė, ir dėkuoju už tai, kad jūs sutikote atsakyti mano klausimą. Aš, jūs pasakėte, kad teroras yra naudinga priemonė ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar teroras būtų naudinga priemonė jūsų frakcijos, komisijos ir visų kitų europiečių, kurie nori pa, e, pažeisti žmonių teisę į privatų gyvenimą e, ir pažeisti demokratiją nuomonę. Mėly kolegos, niekas nepiktnaudžiauja teroru kaip argumentu, bandydami siekti savo tikslų. Tačiau labai aplaidu, kai yra ignoruojama terorizmo grėsmė, kaip tai galima e, suvokti iš jūsų klausimo. Manau, kad mūsų užduotis yra apsaugoti mūsų piliečius. Ir EPP labai svarbi tiek kova prieš terorizmą, tiek e, e, žmogaus privatumo apsauga. Intvelt. Dabar poniai Intvelt žodis. Ne, pirmininkas atsiprašo, ponas Morais. Dvi su pusė minutės. Uh, Nieko tokio, kad supainiojate su ponia Intervelt. Vis tiek tikriausiai mano kalba bus panaši. E, socialistų frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad duomenų saugojimo direktyva buvo patvirtinta labai įdomiu laikotarpiu ir mūsų frakcija pritarė šiam toli siekiančiam sprendimui. Nutarčiai suprantama buvo priimta ši direktyva atsižvelgiant į terorizmo grėsmę, tačiau daug klausimų, daug problemų buvo anksčiau, jos nebuvo ištaisytos ir dabar turime tai pripažinti. E, Europos teisingumo teismo sprendime pripažįstama, kad reikalinga pusiausvyra tarp saugumo priemonių, policijos priemonių siekiant apsaugoti piliečius ir e, piliečių apsaugos ir duomenų apsaugos šiame skaitmeninėme amžiuje siekiant užtikrinti, kad duomenų apsauga atitiktų riziką. Sprendime teigiame, teigiama, kad duomenys gali būti saugojami, kad siekiant sumažinti terorizmo riziką ir e, užtikrinti saugumą, tačiau negalime taip duomenys saugoti, kaip darėme iki Snaudeno įvykių. Ir šis teismo sprendimas e, rodo, kad reikalingi aukšti standartai ir jie turi būti įtvirtinti mūsų teisinėje bazėje. Būtent todėl šis teismo sprendimas toks svarbus. E, po susnaudenu susijusių įvykių e, kalbama ir apie žmogaus teisų hartijos pažeidimus. E, tokie įvykiai turi būti aiškiai pagrysti turint galvoje rimtus nusikaltimus, prieiga prie duomenų ir prieiga prie duomenų turi būti kontroliuojami ir galima jais naudotis tik remiantis teismo sprendimo. Ką daryti toliau? Mes Europos parlamente turime pabrėžti tarybai, kaip svarbu parengti visą duomenų apsaugos dokumentų rinkinį, privalome pabrėžti tai atsižvelgdami į teismo sprendimą. Parlamentas jau užsakė savo poziciją ir kitas mūsų žingsnis bus baigti renkti šį teisės aktų rinkinį. E, mes pritarėme lybę komiteto atliekamam patikrinimui, tačiau mes norime kreiptis į tarybą ir prašyti įvertinti šios teisės aktus ir baigti juos rengti, kad jie atitiktų teismo, teisingumo teismo sprendimą. Ačiū toliau, ponė Enveld. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad labai dažnai, turint galvoje tarybos poziciją. Gėda, kad būtent taryba 2005 metais darė didelį spaudimą parlamentui skubėti ir per trumpą laiką e, e, priimti sprendimą. O dabar matome, kad šie teisės aktai buvo parengti blogai. Ir tie, kurie balsavo prieš, teigia tai, nenoriu sakyti, argi nesakėme, bet turime mokytis iš savo patirties. Ir neteismai turėtų taisyti mūsų klaidas mes turėtume rinkti teisiškai protingą nuosaikę politiką. Ir mūsų parengta politika turi būti ne tik skubi, bet ir nuosaikė. Taigi manome, kad ši domenų saugojimo direktyva buvo patvirtinta per anksti Ir prieš paminėdama nacionalinius teisės aktus norėčiau pasakyti, kad mes jau daug metų laukiame tikro vertinimo. Ir valstybės narės nepateikė jokių įrodymų, kad pasaulis tapo saugesniu. Ir iš tikrųjų tas masinis duomenų saugojimas laikomas neproporcingų, taip pažymėjo teismai ir išklausime komisijos vertinimą. Nežinau, ar jis, yra, ar jis buvo parengtas vienbalsiai. Nacionaliniai teisės aktai nėra automatiškai patvirtinami. Ir keista, kad jeigu teismo nutartimi ši direktyva neproporcinga, tai kaip nacionaliniai įstatymai gali būti proporcingi. Ir ši pažeidimo procedūra, kaip ji bus įgyvendinta, jeigu valstybės narės atsisako e, atšaukti savo teisės aktus, jeigu nebejojama nacionalinių teisės aktų konstituciškumu jie tebelieka galioti ir jeigu duomenys pagal tuos nacionalinius teisės aktus renkami ir teikiami Europolui ir Europolas jais naudojasi, tai kągi tai reiškia, kad Europolas pažeidžia įstatymus ir telekomunikacijų įmonės mm, at, turi galėti atsisakyti kaupti ir saugoti duomenis pagal nacionalinius teisės aktus. Ir įdomu, kokios būtų pasiekmės kitos programomis, tokiomis kaip e, keliaivių duomenų įrašai ir sertifikatų suteikimas ir kitos programos. Komisija šiuo metu finansuoja nacionalinės sistemas ir 14 valstybių narių toks finansavimas teikiamas dėl keliaivių duomenų įrašų saugojimo ir argi tai ne, nėra nelegalu. Uh, Ir dar e, atsakysiu ponui Weberiui, taip, pasaulis turi būti saugesnis, bet teisės aktai turi būti veiksmingi, o mes neturime įrodymų, kad šis duomenų saugojimo teisės aktas yra veiksmingas. Reikėtų, kad būtų kišamasi mažiau ir kad priemonės būtų nuosaikesnės, siekiant užtikrinti saugumą. Ačiū. Ar, pritarė, ar atsakytumėte į klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą iš pono Beberio? Ja, liebe Kollegin. Miela kolegė, pirmiausia, e, aš neatsimu savo žodžių, aš balsavau už ir manau, kad direktyva yra teisinga. Manau, reikalinga e, tik nauja pusiausvyra. Ir mm, jei e, nesulauksime naujo pasiūlymo iš komisijos, tai tuomet e, šalis galės interpretuoti domenų apsaugą kaip nori, tai bus painiava. Todėl iškyla klausimas, ar jūs norite e, to naujo pasiūlymo atsižvelgiant į komisijos ir sakytą mintis ar ne? Pone Weberė, man atrodo, kad problema yra visiškai kitokia. Aš manau, kad yra nepriimtina tai, kad valstybės narės nenaikina savo nacionalinių teisės aktų, jeigu jie akivaizdžiai pažeidžia pagrindinės teisės. Ir tai, ką jūs siūlote, yra politikos valymas politikos balinimas. Taip, aš galiu pakartoti dar kartą, ką aš sakiau. Taip, mes norime, kad galiotų tokie įstatymai, kurie geriau saugotų mūsų piliečius. O aš, ponia Weberė, norėčiau, kad jūs pateiktumėt man bent vieną įrodymą, kad tai, kad masinės duomenų saugojimas padėjo mums apsaugoti visuomenę. Ir aš noriu, kad komisija pateiktų naujus pasiūlymus, vadovaudamasi visiškai naujų požiūrių. Mums reikia išmanių teisės aktų, kurie ir apsaugotų visuomenę, ir užtikrintų pagrindinės uh, jų teisės. Dėkoju. Toliau ponės Argentinį. Ačiū pirmininkė. Per pastarusius dešimt metų mes. Uh, visi e, stebėjome, kiek daug metaduomenų yra renkama. Ir politikai puikiai supranta, kad reikia apsaugoti visų asmenų interesus. Visiems šiandien yra akivaizdu, kad Europos teisės aktai dėl domenų saugojimo buvo visiškai niekam tikę. Visus dokumentus, kurie teisina masinę domenų uh, saugojimą reikia panaikinti. Aš manau, kad masinis duomenų rinkimas yra neteisėtas, kaip ir JAV, Kanadoje ir Pietų Korejoje. Be to, aš manau, kad komisija ir valstybės narys, įskaitant ir mano šalį, turėtų pagalvoti apie galimybės sukurti keliavių duomenų įrašų sistemą, kuri ne pažeidinėtų mūsų nuostatų dėl duomenų saugojimo. Aš manau, kad atėjo laikas mums Europoje nustoti teikti amerikiečiams duomenis apie mūsų bankų sąskaitas. Per nelik daug duomenų yra renkama, per nelik daug duomenų yra perdodama kažkam kitam. Turime apsaugoti. De, asmens e, duomenės ir teisės. Mums reikia naujų teisės aktų pasiūlymų, kurie būtų pagrįsti visiškai naujų požiūrių. Mes turime suvokti, suprasti, kad šį, šią direktyvą reikia iš esmės peržiūrėti. Niderlandų valstybės sekretorius tikrai e, per aštuonias savaitės dabar gali e, prie, gauti prieigą prie asmens duomenų. Tai yra visiškai netinkama. Akivaizdu, kad mūsų visų, visų vyriausybės nenori mūsų tinkamai apsaugoti. Ir neabejoju, kad mūsų piliečiai kreipsis į teismus dėl to, kad mes nesugebėme apsaugoti jų teisų. Ačiū, pane Ernst. Teisingumo teismo sprendimas dėl duomenų saugojimo direktyvos stiprina um, piliečių pagrindinės teisės. Šis sprendimas parodo, kad ES pagrindinių teisių hartija veikia. Taip pat rodo, kad ES galima ginčytis dėl duomenų apsaugos. Aš noriu padėkoti aktyviems kolegoms iš Austrijos, Airijos, uh, kurie paremė e, šį kreipimąsi dėl e, tradicinio sprendimo. Sprendimas e, turi, dabar, šio sprendimo turi laikytis Vokietijos konstitucinis teismas. Ši direktyva dabar yra negaliojanti, ji nebeegzistuoja, ji mm, negali būti reformuojama. Teismas aiškiai pasako, ir aš noriu pacituoti, kad net jei um, siekiama um, svarbių tikslų, negalime būtent taip uh, saugoti duomenų, todėl kad tokiu būdu e, keliama, keliama grėsmė pagrindiniai piliečių teisėjai į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugą. Dabar reikia teikti tik tokius duomenis, kurių tikrai reikia. Taip yra įvardyta sprendime. ES saugumo karštlygė visai nepateisina saugojimo duomenų. E, tiek Europolas, tiek antroji Schengeno e, duomenų sistema, Eurodakas, kur baudžiamojo persikiojimo institucijos renka duomenis net apie pabėgėlius, tai yra tikras rasizmas. Sviftas, keleivių duomenų įrašų sistema su trečiosiamis šalimis. E, visiems šiems dalykams reikėtų pasakyti ne, nebeturi šios sistemos egzistuoti. Taip pat valstybėse narėse būtina e, pakeisti bet kokias nuostatas susijusias su masiniu duomenų saugojimu. Jo labiau, kad dabar nebeliko jokio teisinio pagrindo tai daryti ES lygmeniu. O tos valstybės, e, kurios e, to nedaro, tai yra neatsisako um, taikyti duomenų saugojimo direktyvos nuostatas, tos te, e, valstybės, e, tas valstybės galima apskusti dėl sutarties nesilaikymo. Šiandien mūsų pozicija yra labai aiški ir, ir teismas savo sprendimu tai pabrėžė. Ačiū, ponas Vos. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Teisingumo teismo sprendimas yra geras. Jis viena vertus išaiškina, kokios galimybės saugoti duomenis vis dar yra. Taip pat apibrėžiama, e, kokios yra saugojimo ribos. Deja, aš negaliu pritarti, kad vienintelė išvada yra tokia, kad daugiau komisija negali pateikti jokio sprendimo dėl duomenų saugojimo. Taip pat aš suprantu, kad grėsmė, grėsmės yra didelės saugumo spragos egzistavo tiek seniau, tiek dabar ir į jas yra atsižvelgia, buvo atsižvelgiama sudarant SWIFT susitarimą. Aš nežinau, kodėl dabar tie visi argumentai staiga turėtų nebeveikti ES mastu. To nesuprantu ir netoleruoju todėl, kad e, šeštajame hartijos straipsnėje šalia teisės į privatų gyvenimą yra teisė į saugumą. Dėl šios teisės taip pat pasisakė Teisingumo teismas, o valstybės narės, norėdamos užtikrinti saugumą, turi užtikrinti e, viešąjį saugumą. Aš nepripažįstu tų argumentų todėl, kad baudžiamasis persekiojimas yra valstybių kompetencija ir tūkstančiais atvejų valstybė negali e, atlikti tinkamo baudžiamo persekiojimo. Todėl kai kuriais atvejais e, šios e, baudžiamojo persekiojimo kompetencijos turi būti perduotos Europos Sąjungai. Iš teisinės perspektyvos vertinant, manau, kad būtų įdinga baudžiamo persekėjimo institucijoms nesuteikti galimybės tinkamai atlikti baudžiamojo persekėjimo, mm, atimant iš jų bet kokias technologinės galimybės gauti duomenis. Manau, kad turime sutarti dėl aukštos asmens duomenų apsaugos atsižvelgdami į atsiradusias e, saugumo grėsmes. Ir čia mes taip pat turime nepamiršti mūsų piliečių pasitikėjimo policijos pareigūnais, teisėsaugos, teisėtvarkos sistema ir teisinę valstybę kaip tokia. Taip pat aš nesuprantu jūsų išsakytų argumentų, todėl kad neatsižvelgiama į aukų poreikius, mes juos paliktume likimo valiai. Todėl mums reikalingas Europos teismo pripažintas Um, matmuo tai yra lygsvara. Reikia gebėti saugoti duomenis ir jais naudotis užtikrinant tinkamą saugumą. Priešingų atveju aš negalėsiu paaiškinti savo piliečiams, kodėl mes negalime pasinaudoti visomis galimybėmis vykdydami um, baudžiamą į persekiojimą. Pone Vos, ar atsakysite į klausimus pagal mėlynosios kortelės principą? Mus laikas spaudžia, todėl noriu paprašyti užduoti tik klausimus, ponia Intvelt. Gerbiamas kolega Vos, gerbiama EPP, ar jūs teigiate, kad Europos teisingumo teismui nerūpi ir jis nesvarstė Europos piliečių saugumo? Noriu paprašyti, iš ties, m, noriu paklausti, ar jūs galite pateikti, labai prašau, po aštuonių metų prašymo pateikti mums įrodymų, kaip efektyviai buvo naudojamasi masiniu duomenų saugojimu. Ne tik telekomunikacijomis perduoti duomenys buvo saugojami, kiti duomenys taip pat. Kitas klausimas iš ponios Ernst. Mano klausimas yra panašus. 59-ame e, sprendimo straipsnėje yra labai aiškiai teigiama, kad duomenų e, saugojimas ir būtent konkrečių duomenų saugojimas e, negali atitikti terorizmo grėsmės keliamo poreikio saugoti duomenis. Tai yra neproporcinga. Ne aš tai pasakiau, tai yra pasakyta sprendime. Yra ir kitų duomenų rinkinių, kuriais galima naudotis, nesaugant jų masiškai. Visi šie srauto duomenys neegzistuoja e, e, po kiek laiko ir po kiek laiko tampa neįmanoma kai ką įrodyti. Todėl tai ir yra svarbiausia. Savame suprantama, tyrimo veikloje ar kontrolės fazėje galima naudotis tais duomenimis, tačiau iš esmės tikslas yra ištirti, kas, kada, kur, ką darė. Tai yra ne tik baudžiamųjų veikų prevencija, tai yra ir konkretus baudžiamasis persekiojimas, kuriam yra naudojami saugojami duomenys. Europos Teisingumo teismas kaip tik pabrėžė, kad teismai turi laikytis pagrindinių teisių ir teisės aktų, o ne to, ko nuogastauja ir ko tikisi ar nori politikai. Todėl, kad sprendime neparašoma kur baigėsi vieno piliečio saugumas ir kur įvyksta kažkokia kolizija su duomenų apsauga. Pone Aguilar, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Daugiau kaip prieš savaitę Europos teisingumo teismas e, Luksemburgo teisme teigia, kad duomenų saugojimo direktyva, kuri buvo patvirtinta 2006 metais, netitinka ES teisės aktų. Ir kaip teisininkas e, bei Libė komiteto pirmininkas Norėčiau pasakyti, kad tai daro poveikį 500 milijonų piliečių ES ir reikia kalbėti ir apie demokratiją, ir apie saugumą. Ir šis ETT teismo sprendimas yra aiškus pavyzdys. Ir um, aiškiai matome, kad teismas yra pasiryžęs e, ginti žmonių teises. E, Taigi, jeigu nėra aiškių įrodymų, motivacijos, kodėl reikia saugoti duomenis, taip pat tų visų duomenų saugojimas neturėtų būti vykdomas, nes tai netitinka ES teisės aktų nuostatų. ETT, kalbant apie antrinės teisės aktus, taiko pagrindinių teisių ir laisvių hartiją. Ir tai yra, šis teismas atlieka ES konstitucinio teismo funkciją ir gina ES piliečių teises. Ir tai yra puiku. Bet ir politinė, ir socialinė, ir demokratinė prasme tai yra puiku, nes juk nenorime nuolat diskutuoti ES apie valdyseną vidaus rinką, finansų krizę. Ir juk nenorime apsiriboti savęs ir sąjungos veikimo tik kaip pinigų sąjungos veikimo. Ir mums reikia turėti galvoje, kad yra pagrindinės teisės ir laisvės ir teismas jas gina. Gegužės 25 dieną vyks rinkimai ir labai svarbu turėti galvoje, kas mūsų laukia, kokias užduotis turime atlikti. Tai yra ginti piliečių teisės ir laisvės, jų privatumą, jų privatumą į, komun... į bendravimą. Ir tai yra svarbu ne tik valstybėms narėms, bet ir Europos parlamentui kaip viena iš teisėkuros institucijų. Ačiū, ponia Agilar. Dar kartą norėčiau paprašyti visų laikytis nustatyto laiko limito, nes vėluojame. Toliau, ponia Lutford. Ačiū, pirmininkė. Šis teismo sprendimas iš tikrųjų yra labai ženklus. Juo siekiama dar daugiau nurodomos ribos, kas yra priimtina, kiek galima apriboti laisvę siekiant užtikrinti saugumą. Ir mes jau 15 metų, kiek aš esu Europos parlamente, diskutuojame šiais klausimais ir jie yra labai sudėtingi ir tampa ypač sudėtingesni, dar sudėtingesni, kai bendravimas vyksta internetu kaip Alde frakcijos narė prieštaravau tai direktyvai, kuri buvo pasiūlyta 2005 metais ir taip pat atsižvelgiau į pranešėjo Aleks Alvaro rekomendacijas ir tai yra klasikinis polici, politikos plovimo pavyzdys. Ir tuomet e, tarybai Tuomet pirminė, tarybai pirmininkavo Junktinė karalystė ir Junktinės karalystės e, leiboristų partijos sekretorius Charles Clark e, dirbo to klausimu ir Westminsterio parlamente nebuvo, nepavyko patvirtinti tokio įstatymo. Taigi, kas nutiko? Šis įstatymas buvo prastumtas pro Briuselio sistemą, e, pasitelkus e, APP ir socialistų frakcijas ir tai buvo gydingas politikos plovimo pavyzdys. Ir Europos aukščiausiasis teismas nustatė, kad duomenų saugojimas e, yra žmogaus teisų pažeidimas. Ir būtent tokios pozicijos mes laikėmės 2005-aisiais. Valstybės narės tikrai nedelsdamos turėtų peržiūrėti savo įgyvendinimo teisės aktus ir užtikrinti, kad jų teisės aktai atitinka teismo sprendimą. Vyriausybės e, privalo apsaugoti savo piliečius nuo rimtų nusikaltimų ir tačiau be jokio pagrindo, be jokio įtarimo negali rinkti ir saugoti asmens duomenės. Ir būtent tokios yra teismo nuostatos. Didelis mūsų teisių pažeidimas e, renkant duomenys, sekant mūsų piliečius e, Visa tai daroma be pakankamos priežiūros ir to negalima pateisinti vien teigiant, kad kovojama su rimtais nusikaltimais ir terorizmu. To nepakanka siekiant pagrysti neproporcingus laisvių apribojimus. Žinau, kad ETT ypač kritikavo tai, kad prieš saugant asmens duomenis nereikia gauti teismo nutarties. Taigi teismas e, pasisakė už e, asmens privatumo užtikrinimą ir iš tikrųjų tai buvo tam tikras e, pagalys į ratus, kad nebūtų bereikalo renkami duomenys. Norėčiau pasakyti, kad įdomu, kaip tai paveiks keleivių duomenų įrašų, įrašų rinkimą ir saugojimą. Didžiuojasi, kad Europos parlamentas dirbo tuo klausimu, kad buvo abejojama masinių duomenų rinkimu. Ir ponas Murray taip pat dirbo tais klausimais. Ačiū už Jūsų pasisakymą tęsime toliau ponę Lunaček. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, ponės ir ponai. E, šių metų balandžio 8 dieną visai neseniai priimtas e, Europos Teisingumo teismo sprendimas yra kaip e, oro gurkšnis 500 milijonams ES piliečių ir piliečių. Kaip Sargentinė minėjo, teismas e, prieimė sprendimą prieš baimę ir prieš bauginimą. Dėkoju jam už tai. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kodėl vis dėlto tas didysis vežimas pajudėjo 2012 metais e, Albertas Steinhauseris, kolega iš Austrijos, nusprendė paduoti ieškinį Austrijos konstituciniam teismui. Užtruko keletas mėnesių ir buvo surinkta apie 12 tūkstančių parašų, tame tarpe ir mano, ir tai buvo didžiausias Austrijos Respublikos e, ieškinys. Konstitucinis teismas e, įvertino šį ieškinį kaip leistiną, todėl, kad buvo nustatyta, jog esama pažeidžiama pagrindinė teisė į privataus gyvenimo gerbimą, e, tačiau buvo nustatyta, kad nebūtinai kovojama e, veiksmingai su terorizmu. Buvo nuspręsta, kad pasirinkta priemonė nebūtinai yra proporcinga ir užtikrinanti saugumą. E, šis e, įsikišimas į privatų gyvenimą e, nėra pagrindžiamas. Tuomet Konstitucinis teismas kreipėsi į Teisingumo teismą ir Teisingumo teismas pabrėžė, jog priemonė yra ne tik neproporcinga, tačiau ir neveiksminga. Todėl masinis duomenų saugojimas e, dabar turėtų nebevykti nacionaliniu lygmeniu, taip pat panaikinu šią direktyvą. Dėkuoju, toliau, ponė Beržė. Merci, monsieur. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, iš tikrųjų, Teisingumo teismas buvo panaikintas. Šita direktyva buvo patvirtinta po to, kai vyko teroristų išpolių Madride ir Londone. Taip, tam, kad galėtume kovoti su organizuotais teroristais, reikia imtis griežtų priemonių, bet negalima imtis bet kokių priemonių. Teisingumo teismas dar kartą priminė teisėkuros institucijoms, kad reikia gerbti pagrindinės teisės ir pagrindinius principus, pirmiausia, proporcingumo principą. Ši direktyva da, nustatė nedikvačius įpareigojimus interneto operatoriams. Jie turėjo kaupti duomenės dėl datos, dėl to, su kuo ir kaip buvo bendraujame, dėl naudojamos technologijos ir dėl asmenų buvimo vietos. Visi šie duomenės buvo rinkami masiškai ir mes žinome, kad po to, kai buvo atliktas vertinimas, kad tai nėra geras metodas. Policija taip pat teigia, kad, tik, kad veikia ir pasiteisina tik tai e, labai tikslinės priemonės. Ir todėl mums reikia geriau subalansuoto požiūrio. Buvo jau ir tuomet, ir kai buvo patvirtinta šias dokumentą direktyvą, kalbama kad e, iškils daugybė problemų dėl to, kad valstybės narės e, skirtingai perkels e, tos direktyvos nuostatas į savo nacionalinius teisynus. O kelios valstybės narės nusprendė, kad, tai, kad ji neprieštarauja nacionaliniai teisiai. Ypatingai uh, uh, pažeidinėjo tą direktyvą uh, teisę į privatų gyvenimą. Ji leido rinkti didžiuliais mastais duomenis. Uh, Ir teismas e, tik tai patvirtino tai, ką mes nuolatos kartojame čia. Valstybės narės, kurios perkelė šios direktyvės nuostatas savo nacionalinę teisę, turi e, panaikinti tos teisės aktus. Tik tai e, taip mes galėsime atsižvelgti į teisingumo teismo sprendimą. Komisija sakė, kad, kad būtina laikytis Teisingumo teismo sprendimų ūkio srityje ir būtina laikytis jų ir teisėkuro e, teisės srityje. Mes žinome, kad dažnai taikomos yra vis, ir taikomi visiškai neprimti ribojami. E, e, kai susidarinėjome susidarimus dėl SWIFT, dėl keliaivių duomenų įrašų, E, neatsižvelgimi pagrindinės teisės. Visus šios susitarimus reikia peržiūrėti, panaikinti, ir nes jie taip pat turi, kaip ir visi ES teisės aktai, gerbti pagrindinės e, e, piliečių laisvės ir teisės. Dabar priimtas šis sprendimas ir mūsų piliečiai gali džiaugtis, nes jie žinos, kad pagrindinės teisės ir pagrindinės laisvės bus apsaugotos. Dėkoju. Toliau žodis sutikimas ponui Keli. Dėkoju. Aš tikiuosi, aš manau, kad net ir tie, kurie balsavo už tą direktyvą, turėtų šiandien pripažinti, kad e, šiandien galime pasidžiaugti, kad ES teismai gali nepriklausomai išnagrinėti patvirtintas direktyvas ir priimti savo sprendimus. Ir mes dėl to džiaugiamės. Ir airijoje. Kaip ir Austrijoje, aukščiausiasis teismas, Austrijos atveju tai buvo konstitucinis teismas, minėjo, kad ši direktyva kelia problemų. Pirmiausia, mes norime užtikrinti, kad būtų saugomos žmonių pagrindinės teisės. Pirmiausia, Europos Sąjungoje. Dėl to, kad mes nuolatos kalbame, kad kitos pasaulio šalis turėtų apsaugoti pagrindinės žmonių laisvės. Ir šis uh, sprendimas, teismo sprendimas parodo, kad kovodami su organizuotu nusikalstumumu ir užtikrindami viešai saugumą, ES teisėkuros e, institucijos neatsižvelgia į proporcingumo principą. Štai ką nustatė Europos teisingumo teisme, teismas bet to nustatyti, kad ši direktyva kelia problemų dėl pagarbo pagrindiniams teisėms. Ir kad uh, tie pribojimai nepadeda pasiekti užsibrieštų direktyvoje tikslų. Mes turime užtikrinti, kad uh, mūsų taikomos priemonės būtų skirtos konkrečiam tikslui. Ir tuomet žmonės, kurie naudojasi internetu, tokių yra vis daugiau ir daugiau, tiksliai žinos, kad niekas nepiknaudžiaus jų asmens duomenimis ir kad jeigu tokių pažydimų bus, tuomet viską įspręs teismai. Dėkoju už tai, kad laikytės jums sukitekto laiko ir toliau panegėjom. Pone komisarė, gerbėmiai kolegos, parlamentas jau seniai nulatos pasisako už geresnę asmens duomenų apsaugą. Ir todėl Luksemburgo teismo sprendimas priimtas praeitą savaitę nereiškia, kad mes dabar atsisakysime savo darbo. Teismas patvirtino uh, kad direktyvos tikslas yra tinkamas, kad duomen, asmens duomenės reikia saugoti, tačiau teismas nusprendė, kad to, toks sisteminis duomenų rinkimas ir naudojamos priemonės, kai duomenės saugomos, saugomi yra neribota laiką, nėra teisingi. Ir Ir buvo taip pat nuspręsta, kad tai pažinėjo žmonių teisę į e, privatų gyvenimą. Direktyva buvo patvirtinta um, po 2005 metų įvykių, po kelių teroristinių išpolių. Ir uh, komisija vertino duomenų saugojimo direktyvą. Mes kalbame apie metaduomenys ir apie naujausias technologijas, kurios leidžia ne, sekti visus mūsų piliečius ir to gali užsimti bet kokios institucijos. Taigi, ką reiškia šis sprendimas? Mes turime tvirtinti tik tai tokias taisyklės, kurios realiai apsaugotų asmens duomenės, tik tai taip geriau apsaugosime ir savo piliečius ir galėsime atkurti jų pasitikėjimą ES institucijomis, kurios rūpinasi jų kasdienių e, gyvenimu. Yra aiškiai taip pat ir pasakyta, tai kad asmens duomenimis yra dažnai piknaudžiaujami. Jei mes tik iš tikrųjų norime kovoti su terorizmu ir su organizuotu nusikalstamumu, mes pirmiausia turėtume apsaugoti mūsų žmonių teisę privatų gyvenimą. Europa, kuris e, saugo mūsų piliečius, e, negali vadovautis tik šūkiais. Ne, todėl komisija turėtų pateikti mums naują pasiūlymą. Tai mažiausia, ko mes iš jos tikimės. Dėkuoju toliau, ponia Vikstrom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš... Europos Teisingumo teismas e, priėmė savo sprendimą dėl duomenų saugojimo. Ir iš to sprendimo yra visiškai akivaizdu, kad valstybės narėse patvirtinti teisės aktai turėtų būti peržiūrėti. Ir kad duomenis saugoti galima tik tai laikantis tam tikrų labai aiškiai apibrieštų apribojimų. Tai kaip duomenys yra saugomi šiuo metu, yra visiškai neteisinga. Tai prieštarauja pagrindiniams teisėms. Tai nustatė Europos teisingumo teismas. Aš džiaugiuosi, kad šis sprendimas yra labai aiškus, kad negali būti jokių dviprasmybių jame. Mes kalbame dažnai apie piliečių laisvės. Ir todėl dabar turime padaryti viską, kad patobulintume šioje srityje galiojančius teisės aktus. Reikia e, rinkti elektroninius duomenis, bet tą daryti galima tik tuomet, kai yra realių įtarimų dėl nusikaltimo. Negalima jų rinkti visuomet. Be to, valstybės narės turi atsižvelgti į teismo išvadas ir turi peržiūrėti savo nacionalinius teisės aktus. Ir dar vienas e, dalykas Ar mes toliau reglamentuosime šį klausimą direktyvomis ar reglamentais? Nes, kaip žinia, reglamentas yra tiesiogiai taikomos valstybėse narėse, o direktyvos nuostatas reikia perkelti į nacionalinį teisyną. Ir tuomet procesas yra, tas perkelim, nuostatų perkelimo procesas yra sudėtingas ir jį reikia labai gerai prižiūrėti. Man atrodo, kad tokiems jautriems klausimams labiau tiktų reglamentai. Ir dar vienas dalykas, džiaugiuosi, kad komisija e, sumokės e, e, kompensaciją Švedijai, nes Švedė savo metu turėjo sumokėti baudų už tai, kad jį nelaikų perkelė šios direktyvos nuostatas į savo nacionalinį teisę. Nu Toliau panė Šleiter. Aš irgi pritariu tam, kad praėjus aštuoneriems metams dėka ETT pasiekėme rezultatų, nes šis būdas daug kainuoja, jis kvailas, jam reikia daug laiko ir lėšų taip pat. 80, 8 metus išvaistėme, jeigu būtume klausę duomenų priežiūros pareigūnų tuo metu. Jie labai kritikavo šį dokumentą, bet mes ignoravome. Deja, teismo ignoruoti negalime. Taigi tikiu, kad komisija užtikrins, kad visos šalys e, laikysius žmogaus teisų hartijos ir kad visi neteisėti, neteisės aktai bus atšaukti. Dar norėčiau pasakyti vieną dalyką. Šio metodo efektyvumas visiškai prastas. Štai pasižiūrėkime į Vokietijoje atliktus tyrimus, e, tokie duomenys, toks duomenų saugojimas prisidėjo prie 0,05 teis e, atvejų, kada buvo sustabdytas nusikalstamumas, bet tai daro poveikį mūsų privačiam gyvenimui. Pažvelkime į ETT sprendimą. Pabrėžiama daug principų, pavyzdžiui, tai, kad masiniai duomenys yra renkami apie kiekvieną asmenį ir neskelbtini duomenys ir atsiranda pavojus, kad neteisėtai bus prieinama prie šių duomenų ir naudojamas jais. E, tai taikoma ir SWIFT, ir e, keliaivių duomenų įrašams, ir nacionaliniams teisės aktams, kaip ir e, teisės aktams Švedijoje. Taigi, bet kokie teisės aktai, tokie kaip šie, su kuriais remiantis kaupiami duomenys, turi būti pripažinti neteisėtais. Taigi norėčiau paprašyti komisijos, norėčiau paklausti komisijos, per kiek laiko galėtumėte atšaukti visus tokio pobūdžio teisės aktus. Ačiū toliau, ponas Marfai. Ačiū pirmininkė. Manyčiau, kad šis sprendimas tikrai buvo patvirtintas pačiu laiku. Visame pasaulyje didėja susirūpinimas visuotiniu sekimu ir stebėjimu. Situacija tokia, kai atsiranda puolimas, pritarėme ETT sprendimui e, atsisakyti tokių teisės aktų ir kai kurios frakcijos e, pritarė tam, kad per tris mėnesius šis teisės aktas būtų patvirtintas. Buvo teigiama, kad jis geras ir tinkamas, kad reikia kovoti su terorizmu. Dabar tai reiškia, kad jie nepritarė teismo sprendimui, bet E, jeigu kalbėtume apie tą didįjį brolį ir telekomunikacijų įmonės ir kitas įmonės, kai kaupiama informacija apie žinutės, apie elektroninius laiškus ir saugoma ta informacija dviejus metus. Tai e, prisiminkime, kam tai naudinga. Ir aktyvistai Airijoje e, bilinėjusi su valstybe gynė savo teises ir abejojo Airijoje patvirtintais teisės aktais dėl duomenų saugojimo. Mes dar nebaigėme šios kovos. Visos šalys, kurios patvirtino nacionalinius teisės aktus, dabar e, turi atsakyti, dabar turi atsakyti kaltinimus. Ir bus judėjimo ir teismų ir reikalavimų, kad tie teisės aktais būtų proporcingi. EPP ir komisija, komisijos atstovas spaudai pasisakė tais, tais klausimais. Buvo teigiama, kad e, siekiama kovoti su nusikalstamumu ir terorizmu. Iš tikrųjų, aš nežinau, ko siekiama. Ar mes norime, kad būtų dar daugiau patvirtinta tokių nedemokratiškų didžiojo brolio direktyvų, ar pagaliau bus liautas įkištis į asmenų privatumą? Ačiū, Ačiū labai, ponas Weidenholzer. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Europos teisingumo teismo sprendimas yra labai e, svarbus. E, mes manome, kad tokiu laikotarpiu iš ties galime matyti, kaip veikia domenų apsauga. Tai istorinis momentas, tai pagrumojimas pirštu atkreipiant dėmesį, kad masinis duomenų saugojimas e, negali didinti saugumo, saugant duomenis e, už ES ribų. E, teismas mano, kad masinis duomenų saugojimas grubiai pažeidžia asmenų duomenų apsaugos ir privataus gyvenimo gerbimo teisės taip pat e, netitinka proporcingumo principo. Europos institucijos e, veikia, tai parodė šis sprendimas. Tuo pačiu šis sprendimas tai yra perspėjimas ir nepasimokyti iš jo būtų fatališka. Mes e, iš Teisingumo teismo turime su, sprendimą turime suprasti, kad privalome keisti savo teisės aktus, reikia individualiai diferencijuoti, kokie duomenys reikalingi baudžiamajam persekiojimui. Iškilo klausimas, ar apskritai reikia tokio masinių duomenų saugojimo. Mūsų, su, dabar teismas atsižvelgia į sunerimusių piliečių mm, nuogastavimus. Mm, privatumo direktyvą, keliaivių duomenų įrašų sistema, SWIFT susitarimas e, taip pat turėtų būti patikrinami, ar jie atitinka e, pagrindinių teisių hartiją. Tuo pat čia metu reikėtų e, patikrinti teisės aktus, nes neaišku, ar galima kai kurios teisės aktus apskūsti. Ypač tuo met, kai duomenys yra saugojami be jokio tikslo ir visi. Ačiū, dabar ponia Hirš. Gerbiamas ponios, gerbiami ponai, e, Dabar e, vienoje laikmenoje gali būti saugojami milijonai duomenų, kas kam, kada paskambino, kokią trumpąją žinutę nusintė Milijonai e, duomenų dabar e, yra tiesiog saugojami ir teismas dabar padėjo e, tašką, todėl kad kiekvienas mūsų dabar yra įtariamasis. Aš kreipiuosi į komisiją prašydama atsiprašyti europiečių nes metų metus mes buvome šnipinėjami, o to nebuvo galima e, nieko nepadariusių asmenų atžvilgių. Dar labiau šokiruoja tai, kad e, kai kurie kolegos, ypač iš konservatorius kolega Weber, teigia, jog reikalingas naujas e, komisijos pasiūlymas dėl direktyvos. Aš nesuvokiu, ponė Weberi, kaip jūs galite taip sutrypti piliečių teisės. Negazdinkite mūsų nusikalstamumu ar terorizmu. E, Vokietijos buvusi teisingumo ministrė Schnalenberger Mm, jai buvo neleidžiama įvesti e, duomenų apsaugos direktyvos įgyvendinamųjų teisės aktų. Ir turiu pasakyti, kad policijos pareigūnai sugeba tirti nusikalstamas veikas ir, ir veikti preventyviai. Todėl, kad man, manau, kad jokios kitos direktyvos mums nereikia, nei nacionalinių, nei europinių lygmenių. Pane Zipel, ačiū. Europos e, teisingumo teismas pripažino negaliojančią ES direktyvą. Taip, valstybė turėtų apsaugoti piliečius, tačiau asmens duomenų ir privataus gyvenimo e, teisės negali būti pažeidžiamos. Sprendime pabrėžiama, jog direktyvoje numatytas bendro intereso tikslas nesuteikia teisės saugoti masiškai duomenų. Tuo pačiu metu yra pažeidžiamas nekaltumo prezumcijos principas. Teisingumo teismo e, sprendimui um, įsigaliojus lieka panaikinti e, šią direktyvą. Tačiau iškyla ir kitas klausimas. Jei Europos direktyva netit neatitinka Europos pagrindinių teisių hartijos, ar tai nereiškia, jog visi teisės aktai, kuriuos prieimė valstybės narės įgyvendinamos šią direktyvą, taip pat nepažeidžia e, Sąjungos pagrindinių teisių hartijos. Aš manau, kad taip. Manau, kad tai taip pat taikytina ir keliaivio domenų įrašų sistemai, pažangių e, sienų apsaugos sistemai, SWIFT susitarimai ir kitiems. Duomenų apsaugos principai turėtų būti gerbiami ir slaptosiose tarnybose. Kai kuriais atvejais mes net negalime kontroliuoti, kaip yra renkami ir saugojami duomenys. Mes turime labiau kontroliuoti, ypač šiame skaitmeninėme amžiuje, kaip yra apsaugomas mūsų privatus gyvenimas ir asmens duomenys. Mes turime nepamiršti savo demokratijos ir teisinės valstybės principų. Europa Europai ir čia reikalinga nauja pradžia. Ačiū. Ačiū. Mes dabar laukiame ponios Gomeš, tačiau jos nėra, todėl pradėsime spontaniškus pasisakymus ir pirmiausia ponas Tarabela vieną minutį. E, pirmininkė, komisarė, Europos teisingumo teismas nustatė, e, e, uh, kad ši direktyva iš esmės ir grubiai pažeidžia žmonių teisės į privatų gyvenimą. Aš visiškai pritariu tokiai nuomoniai. Rinkti ir saugoti asmens duomenės taip masiškai yra visiškai nepriimtina. Akivaizdu, kad 2006 metų direktyvą reikia perrašyti Ir reikia perrašyti ir perrašyti taip pat ir nacionalinius teisės aktus, kurie buvo įkvėpti šios direktyvos. Jau buvo pasakyta, kad duomenys dažnai yra renkami e, piknaudžiaujant visiškai e, e, žmogaus teisėmis, pirmiausia teisė į privatų gyvenimą. Todėl vis, vis, viską reikia dabar peržiūrėti. Ir mūsų susitarimas dėl laisvos priekybos ir uh, dėl keliaivių duomenų įrašų perdavimo su JAF. Asmens duomenų apsauga yra viena iš pagrindinių mūsų gyvenimo principų ir taip yra iš ties, viena ir vertybių, ir tai yra iš tiesų labai svarbu. To iš mūsų laukia 500 milijonų piliečių. Herr talman! Ja, EU-domstolen har ju nu... Ačiū pirmininkė. Europos Sąjungos teisingumo teismas pažymėjo, kad ši direktyva yra neteisėta, kad pažeidžiamo žmogaus teisės ir todėl ji paskelbta negaliojančia. Tačiau yra daug nacionalinių teisės aktų įgyvendinamųjų šios direktyvos teisės aktų. Ir problema vis dar egzistuoja. Komisijos narė Malstrom, jūs esate atsakinga dėl to, kad valstybės narės laikytųsi žmogaus teisų nuostatų ir ką darysite, kad šios valstybės narės kuo greičiau atšauktų šios teisės aktus, pavyzdžiui, Švedija mes taip pat perkelime direktyvos nuostatas kaip ir kitos valstybės narys. Ir ką darysite, kad valstybės narys kuo greičiau atšauktų tokias nuostatas? Toliau SWIFT susitarimas. Ir jis remiasi lygiai tais pačiais principais. Masiškai saugojami dideli kiekiai asmens duomenų. Ar komisija pagaliau pasiklausys, išgirs parlamentą, nes jau nekartą esu paprašęs sustabdyti šio susitarimo galiojimą. Ačiū. Toliau ponė Gomeš vieną minutį. Ačiū, pirmininkė. Aš e, kiek pavėlavau, tačiau norėčiau pasidžiaugti šiuo teisingumo teismo sprendimu, todėl kad e, jis priverčia komisiją veikti. Reikia panaikinti kai kurios teisės aktus, reikia siekti, kad nacionaliniai teismai taip pat užtikrintų pagrindinės teisės. Tas pats pasakytina apie keliaivių duomenų įrašų sistemą SWIFT ir kitas panašias sistemas. Reikia užtikrinti, kad JAV e, suteiktų teisę apskūsti susitarimą tarp JAV ir ES, siekiant, kad Europos piliečiai galėtų pasinaudoti teisinės gynybos priemonėmis. Komisijos narė, prašome žodis Jums baigiamosiams pastaboms. Ačiū pirmininkė gerbėmiai nariai, ačiū už šias diskusijas, kaip jau minėjau, komisija e, pritarė šiam teisingumo teismo sprendimui, kadangi jis atspindi tą kritiką, e, kurią mes ir patys girdėjome prieš keliarius metus. Ir suprantama, kad yra įvairios interpretacijos, mūsų teisės ekspertai turi įvertinti teismo sprendimą, tačiau keli dalykai jau aiškus dabar, kaip jūs minėjote, dėl e, pareiškimo, kad direktyva negalioja. Tai reiškia, kad mes vėl grįžtame į tą situaciją, kuri buvo 2006 e, prieš patvirtinant šią direktyvą ir komisija e, ėmėsi visų veiksmų, kad atsijimtų, kad atšauktų savo bylą prieš Vokietiją. Taip pat aišku, kad valstybių narių teisės aktai E, nėra tokie, kad jiems tiesiogiai būtų taikomas teismo sprendimas. Klausimas, ar reikia keisti nacionalinius teisės aktus, tai yra nacionalinės jurisdikcijos klausimas ir e, reikia atkreipti dėmesį į tai, ar nacionalinėse teisės aktuose visiškai gerbiamos asmens teisės. Dėl PNR ir TFTP susitarimų mes juos iš naujo vertiname bet tuose susitarimuose yra pakankamai apsaugos priemonių, jie yra nuolat peržiūrimi, tai atlieka nacionalinių duomenų apsaugos institucijų atstovai ir mes gal dar grįžime prie teismo sprendimo šio klausimo. Dėl Europos direktyvos, dėl keliaivių duomenų įrašų, mes jau nekartą šioje plenarinėje salėje esame šį klausimą svarstę ir tie klausimai nėra tiesiogiai palyginami. Keliaivių duomenų įrašų direktyvoje e, yra sprendžiami visi klausimai, griežtai yra reglamentuojama prieiga prie duomenų ir griežtai reglamentuojama tai, kaip tie duomenys bus naudojami. Ir duomenų naudojimas, duomenys naudojami tik kovojant su rimtais nusikaltimais ir terorizmu ir visoks kitoks to duomenų naudojimas yra draudžiamas. Taigi yra pakankamai saugiklių dėl duomenų apsaugos. Kaip jau minėjau, mes esame pasirengę dirbti su jumis ir su kitos kadencijos parlamentu ir visi kartu galėsime įvertinti, ar tie griežti apribojimai ir saugikliai dar turėtų būti sustiprinti. Neseniai ES pagrindinių teisų agentūra patvirtino dokumentą ir jis mums bus labai naudingas šiuo požiūriu. Kol kas, e, ponė Weberi, dar e, per sunku atsakyti jūsų klausimą, tam reikalingas išsamus vertinamas ir jeigu tai bus nustatyta, tuomet mes uh, atsižvelgsime į teismo sprendimą. Taip pat buvo diskutuojama ir dėl duomenų apsaugos. Mums reikia pasiekti pažangų šiuo klausimu. Prieš kelias savaitės po Stokholmo programos komisija ir parengė dokumentą dėl atviros ir saugios Europos. Ir mes nurodome tame dokumente, kad peržiūrėsime duomenų saugojimo direktyvą ir atsižvelgsime į duomenų apsaugos reformą. Ir jeigu bus pateiktas toks pasiūlymas dėl naujos duomenų saugojimo direktyvos, atsižvelgiant į teismo sprendimą, tai suprantama, bus, ein, remia, bus remiamasi įprastinė teisėjų kūros procedūra ir E, parlamentas taip pat bus pasitelktas siekiant užtikrinti šios direktyvos kokybę, bet, kaip jau minėjau, mes dar turime išnagrinėti visus teisinius aspektus. Ačiū už diskusiją. Ačiū komisijos nariai. E, diskusija šiuo klausimu baigta. Kitas mūsų darbo atvarkės klausimas yra komisijos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas dėl religijos laisvės ir kultūrų įvairovės. E, pirmiausia, žodį suteiksiu po